parlamentas pagal 118 darbo tvarkos taisyklių straipsnį ir šeštai priedą tvirtina komisijos sudėtį, paskirtieji komisijos nariai yra vertinami pagal savo sugebėjimą dirbti Europai, pagal asmeninį bešališkumą, taip pat e, vertinamas yra jų sugebėjimas bendrauti bei atsakomybės srities išmanimas. Tam skirtas ir šios dienos klausimas, kuris yra paskutinis prieš e, pateikiant atitinkamą kandidatų komisijos narius įvertinimą. Ta padarys pirmininkų suėga, ponas Timmermansas dabar pasakys įžanginę kalbą, kuri truks ilgiausiai 15 minučių, po to Jis atsakys iš viso 45 klausimus, kuriuos užduosite jūs, gerbiami kolegos. Kiekvienam klausimui skirta viena minutė maksimaliai, o ponui Timermansui atsakyti užduotą klausimą bus skiriamos dvi minutės, kadangi mūsų turimas laikas yra ribotas. Prašau neviršyti jums skirto kalbėjimo laiko ir žduom klausimus e, kalbėti apie svarbiausius dalykus, kalbėti iš esmės. Šis klausimas yra tiesiogiai transliuojamas Europos parlamento interneto svetainėje. Galima jo ten klausytis ir stebėti. Techninio pobūdžio pranešimas. Visi puikiai žinote, kad aš esu labai draugiškas ir mielas žmogus, išskyrus tos atvejus, kuomet jūs viršysite skirtą kalbėjimo laiką ir jį šiandien reikės labai griežtai riboti, kadangi laiko niekam nepakaks, taip pat ir ponui Timermansui, tai reiškia, kad po 15 e, sekundžių viršijus e, laiką pradės e, mirgėti žvaigždutės ekrane, o po 60 sekundžių. Išjungsiu Jums mikrofoną, tas pats galioja ir ponui Timirmansui. Vieną minutę skirsiu Jums daugiau, tačiau kalbėsite dvi minutės. Turėsiu ir Jūs nutraukti, nežinau, ar Jūs taip pat galėsite matyti tas dvi raudonas žvaigždutės savo ekrane. Ar dar būtų klausimų dėl procedūros? Klausimų nėra, taigi žodis.